Velykų atostogos visus jūs atgaivino, kad visi kolegos, mūsų komiteto nariai, e, gerai pailsėjo per Velykas ir kad visi nekantraujate toliau dirbti. E, mūsų laukia labai nemažai darbų darbo tvarkė yra įtempta, taigi aš e, tikiuosi, kad dirbsime kartu taip, kad galėtume išnagrinėti visus darbo tvarkės punktus ir kad dirbsime lankščiai. Pirmas darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės patvirtinimas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, dėl, dėl aštunto punkto ponė, ponios Gel nuomonės projektas tai yra dėl e, institucinių aspektų susijusių su ES prisijungimu prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Šis klausimas bus atidėtas, kadangi nuomonės referentės posėdėje nėra. Ta pati galiu pasakyti apie 19 darbo tvarkės punktą. E, direktyva susijusi su tarptautinė apsauga ir asmenimis, e, kuriems įtaikoma. Tai yra morės pranešimas. Jeigu niekas neprieštarauja pasiūlytiems pakeitimams, tai darbo tvarkė patvirtinom. Taigi dabar patvirtinsime darbo tvarkės protokolus. Atsiprašau, dabar patvirtinsime būsių posėdžių protokolus. Jeigu niekas nenori pasisakyti dėl protokolų, kurie paminėti trečiame darbo tvarkės punkte, jeigu niekas nepateiks pastabą iki posėdžio pabaigos dėl protokolų, tai laikysime, kad protokolai yra patvirtinti. Toliau ketvirtasis punktas – E, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas. Išgirsime e, apie pasiūlymą su pakeitimą ir pranešės yra ponas Dies Demera. Taip pat pas mus lankosi ponas Bredlis E, parlamento teisės tarnybos atstovas. Ir prieš e, suteikdamas žodį ponui Dies Demera pranešėjai, galvoju, kad e, pasiūlysiu pasakyti teisinės tarnybos atstovui ir išklausyti teisės tarnybos e, nuomonės. Pone Bradley, žodis jums. E, ačiū, pirmininkė. Penktąją kovo jūs atsiutėte laišką ir iš tikrųjų nėra viskas taip paprasta. E, reikia kalbėti apie precedentų teisę, bet joje nėra daug pavyzdžių apie tai, ko jūs klausėte. Buvo kalbama apie terminą illegal, nelegali migracija, imigracija, e, kuris e, minima sutartyje, bet reikia nepamiršti ir kito termino, kuris e, angliškai skamba irregular arba neteisėta imigracija. Kai kuriuose kalbinėse versijose Lisabono sutartyje yra pakeitimų, bet komisijai pasiūlius naudojamas ir senas terminas įdėkti pakeitimai, tačiau terminologija nėra suvienodinta visose kalbose ar visose nuostatose atitinkamuose. Taigi pirmiausia, vadovausimės anglišką versiją. Illegal immigration 79 straipsnės starties naudojamas tai yra teisinis pagrindas pranešimui, e, dėl kurio rengė, rengė pranešimai, kurį rengė ponas Demera. Ir ten kalbama apie ES imigracijos politiką, taip pat kalbama apie e, sieki užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir priekybai žmonėmis. Ta pati terminą galime rasti e, straipsnio, 79 e, straipsnio antroje dalyje. Ir C pastraipoje ten kalbama apie priemonės skirtas kovoti su nelegalia migracija ir neteisėtų buvimų šalyje. Šis terminas 79 straipsnio pirmoje dalyje naudojamas kaip bendras terminas, kuris apima visas imigracijos formas E, kuri dėl tam tikrų priežasčių netitinka e, taikomų teisinių sąlygų. Bet reikia galvoti apie tris skirtingas situacijos, e, kuriuose trečių šalių piliečiai atsiduria tam tikroje neteisėtoje padėtyje. Pirmiausia, kai jie neteisė įvažiuoja su suklastotais dokumentais į ES. Kitas dalykas, jie pažeidžia teisę pasilikti ES. Ir trečias dalykas tai žmonės, kuriems atsakyta suteikti prieglopsti. Visose kalbinėse versijose naudojamas e, e, žodis illegal e, prancūziškai, ispaniškai, vokiškai ir taip toliau. Bet to negalime pasakyti apie 79 straipsnio antrą C dalį. Ir mes pasižiūrėjome į kalbinės versijas ir ten kalbama apie dvi skirtingas formas neteisėto buvimo. Angliškai illegal immigration ir unauthorized residence naudojami terminai, tačiau ne visose kalbinėse versijose e, kalbama apie slaptą, užslėptą imigraciją ir neteisėtą gyvenimą arba buvimą šalyje. Ir nelegalę, apie, kai kur kalbam apie nelegalų gyvenimą arba buvimą šalyje. Ir galima naudoti e, skirtingus terminus 79 straipsnio antros dalėse punkte, jeigu lingvistiškai tai yra pateisinama ir jeigu teisiniuose tekstuose to atitinkamos ten naudojamos sąlygos yra gerai apibrieštos bet e, svarbu, kad būtų kalbama apie tą patį dalyką. Bet jeigu tam tikroje teisinėje priemonėje naudojamas bendras terminas nelegali imigracija pagal 79 straipsnio pirmą dalį, tai būtų vis tik tai patartinai laikytis e, šio principo ir naudoti būtent šį terminą, tam, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas, nes e, egzistuoja skirtumai tarp kalbų ir atsiranda nenuseklumas terminologinis. Kaip aš sakiau anksčiau, visos kalbinės versijos 79 straipsnio pirmoje dalyje bendraja prasme vartoja terminą illegal immigration, nelegali imigracija ir suprantamas tas terminas e, vienodai. Dabar 377-2004 metų reglamentas ir kalbama apie naujo termino vartojimą kai kalbame apie šeštą straipsnį ir e, nelegalę imigraciją. E, pirmo straipsnio pirmoje dalyje reglamente kalbama apie skirtingas kategorijas imigracijos. Ir jeigu reglamente atsiras pernelyg daug terminų atsiras neiškumo, nes nebus aišku, ką padengia šie terminai. Pavyzdžiui, ar nelegalų gyvenimą tam tikroje šalyje apima ar ne. Taigi, reglamente 377 terminas e, mūsų nuomonė apima illegal migration, apima visas formas migracijos ir jį reikėtų ir vartoti. Uh, O jeigu kalbam apie tam tikras konkretesnės situacijas, konkretesnius nesmulkesniuose teisės aktuose, tada būtų galima vartoti kitus atitinkamus terminus. Taigi, ponas pirmininkė, tikiuosi, kad šiek tiek paaiškino Jums šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar, manau, galėtume suteikti žodį pranešėjui, ponui Dijas Demira. Ir tada jau pradėsime diskusiją, dalyvaujant komisijos ir pirmininkaujančios šalies atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Bradley, teisinės tarnybos atstovui, kad sureagavo į jūsų prašymą ir pateikė teisinį mūsų konkretaus pasiūlymo išaiškinimą nes klausimas iškylo, ar teisinių požiūrų yra teisinga vartoti illegal immigration, nelegali imigracija, ar reikėtų vartoti irregular, neteisėtą migraciją. Mesgi kalbame faktiškai apie tuos dalykus, kurie tarsi peržengia tam tikras ribas teisnės teisėto buvimo, teisėto atvykimo į šalį ir kalbame labai plačiai. Ir pagal Lisabonos sutartį, kaip žinia, parlamentas įgyjo daugiau galių į jo nuomonę, plačiau atsižvelgiama ir įsiklausoma. Ir vienas iš Europos parlamento sustiprėjusių galių pavyzdžių būtų tai, kad taryba vos per pusvalandį pritarė siūlomam pakeitimui, nes matyti jos galva tai nebuvo esminis pakeitimas ir tarybai buvo gana lengva sutikti su pasiūlymu. Kita vertus, Europos parlamente Šis klausimas buvo svarstomas keturiuose posėdžiuose, komiteto posėdžiuose kartu su šešėliniais pranešėjais, su pagrindinio pranešimo pranešėjų. Todėl mums atrodo šis klausimas kur kas svarbesnis negu tarybai. Ir mes bandome apibriežti, kas yra iš tiesų ta nelegali migracija, terminą, pagal terminą, kurį vartoja komisija savo teisėkuros akte nes nebejotinai ši apibrieštis apima asmenys, kurie atsiduria neteisėtoje padėtyje. Tai, kad dabar išaiškino teisės tarnybos atstovas, rodo, kad remiamasi 79 straipsnio pirmąją dalimi ir joje vartojamos bendros apibrėžtis ir konkretiai ši bendroja apibrėžtis, kurios taikymos rytis yra labai plati. Ir apima asmenys, kurie dėl vienokio ar kitokio priežasčių padėj, pažeidžia nustatytas buvimo ar atvykimo į šalį sąlygas. Taip pat ponas Bradley Savo išaiškinime remiasi ir 79 straipsnio antrąją dalimi, kuriame jau konkrečiau apibrėžiama nelegali migracija, skirstant ją į tam tikras kategorijas, pavyzdžiui, sakykime, kabutėse, neteisėtas atvykimas į šalį ir šio dalyko prieš pastatymas neteisėtam gyvenimui šalyje, unauthorized residence. Taigi, jeigu kalbame abstrakčiai, kaip sakė teisės tarnyba, mes turime remti 79 straipsnio pirmąją dalimi. O kada kalbame konkrečiai, tada jau reikėtų taikyti 79 straipsnio antrąją dalį. Taigi, kyla klausimas, kaip toliau elgtis Aš manau, kad paprastai tokiais atvejais mes visada įsiklausome į Europos parlamento teisės tarnybos nuomonę ir matyt reikės keisti formuluotę ir galvoti apie tai, jog vertėtų vartoti abu terminus – illegal migration arba irregular Migration, atsižvelgiant į 79 straipsnio pirmos ir antros dalių nuostatas. Kitas aspektas yra tekstai skirtingomis ES oficialiomis kalbomis, nes mes turime faktiškai galvoti apie tą patį turinį, nepriklausomai nuo kalbos, kuriais išdėstumas ir galima pasiremti tam tikrais ir praktiniais tikriausiai pamastymais. Na, sakykime, Ispanijos nacionalinė teisė buvo patvirtinta lapkričio mėnesį ir aš asmeniškai analizavau tą teisės aktą, bandydamas įsiaiškinti, kokiasgi savokas mes vartojame Ispanijoje. Ir mane šiek tiek nustebino tai, ką atradau. Faktiškai vartojami abu terminai, kuriuos matome 79 straipsnio pirmoje ir antroje dalyje. Tai yra ir illegal immigration, ir irregular. Faktiškai irregular migration vartojama daug dažniau mūsų teisės akte. Ir tai rodo, kad problema nėra išspręsta iki šiol, todėl mums teks pasitelkti į pagalbą vaizduotą, kad galėtume išspręsti atsiradusi koliziją Ir, sakyčiau, reikėtų vartoti irregular migration, neteisėta migracija, užuot vartojus nelegali migracija, illegal migration. Šešėlinis pranešėja pateikė 24 pasiūlymus dėl pakeitimo, mes juos labai išsamei svarstėme. Turiu pasijėmę su savimi ir projektą, kuriame aiškiai nurodau, kokie siūlomi pakeitimai man prieiti, priimtini ir kuriuos aš ketinu atmesti. Aišku, aš esu pasirengęs siekti naujo sutarimo ir mes, manau, įdomiai padiskutuosime, išklausysime ir komisijos nuomonę. ir tai padės nuspėti, kaip bus balsuojama komitete šio mėnesio 27-28 dienomis dėl šio pranešimo. Komisija, ponas Tobų, ar jūs norite pasisakyti? Komisijos atstovas. Labas rytas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Teisės tarnybai už išaiškinimą ir nebejotinai, kad ir komisija labai domina teisinis aiškumas ir tai, kaip vartojami terminai. Todėl mes bevelime naudoti plačiausios taikymo srities savoką ir jos apibriežti. Ir tai yra nelegali migra, imigracija, illegal immigration. Ponas Burgos. Ačiū, ponė pirmininkė. Taryboje mes jau prieš kiek laiko analizavome komisijos pasiūlymą dėl šio teisės akto ir faktiškai mūsų padaryti pataisimai buvo labai nežymus, neesminiai dėl to, kad mūsų galva svarbiausia sustiprinti bendradarbiavimą tarp imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų. Tai yra svarbiausias dalykas, dėl ko mes išreiškėme pritarimą komisijos pasiūlymui. Iš savo pusės esu pasirengęs sėsti prie bendro stalo kartu su parlamentu ir ieškoti bendro sutarimo. Aišku, mes esame dėkingi Europos parlamento teisės tarnybos išaiškinimui, mes nagrinėjome tai ir taryboje, bet iš pirmo žvilgsnio išaiškinimas tikrai labai priimtinas. Ponas Kelan. Um... Ačiū. Ir man labai malonu, kad teisės tarnyba pateikė nuomonę. Tačiau teisės tarnybos nuomonė tai daugiau vis dėlto teisinė nuomonė, o čia mes pol esam politinėme komitete, turim priimti politinius sprendimus ir ką reiškia uh, nelegali migracija politinių požiūrių, tad čia jau yra e, kitas klausimas, ne vien tik tai teisinis. Bet to mes turim skirti žmonės, kurie įvažiuoja neteisėtai e, arba, arba į, įkeliauja šalį teisėtai, tačiau jie turi vairius e, leidimus būti šalyje. Na, o šiaip jau tikrai nelegali migracija politinė prasme reiškia nusikalstama migraciją. Ir tada e, šiuo atveju kalbama apie nusikalstamą veiką, tačiau ta nusikalstama veika nevienodai kvalifikuojama įvairiose valstybėse narėse, tad į tuos aspektus irgi turim atsižvelgti, tai yra, kad neteisėtas įvažiavimas į šalį nebūtinai kvalifikuojamas kaip nusikalstama veika visose valstybėse narėse. Todėl mes turim priimti politinį sprendimą įsakyti, kuris atspindėtų mūsų, mūsų politinės pažiūras. Mano frakcija labiau linkusi į žodį irregular migration negu į illegal. Ačiū, ponas Bronksas. So, right, sorry, mechanical difficulties. Um, what's... Techniniai sunkumai Dabar vėlgi tas neteisėtumas gali e, pasireikšti įvairiais būdais dėl to, kad žmogus e, neteisėtai važiuoja į šalį, kad jis jam atsisakomas, e, atsakomas prieglopšio suteikimas, bet kita vertus tai yra visiems teisės pažeidimas. Antai palyginsiu tai su vagyste E, jeigu aš, sakykime, ką nors nugvelbiu, tai jau yra kitu, vienokia veika ir e, kita vertus galiu palyginti su tokia situacija, kai aš pasiskolinu ar vėl panašiai. Bet vienokiu ar kitokiu atveju vis dėlto kalbu apie tą patį vagystės atvejį. Čia šiuo atveju galima daryti tokią analogiją. Tad mes šiaip jau turėtume iš tai, į ką atkreipti dėmesį. Problema yra tokia, kai dabar mes neturėtume vien čia apsiriboti kalba, nes mes šiaip jau turim, turim mąstyti vis dėlto šiame komitete laisvai ir mes tiesiog galim operuoti įvairiais terminais, mąstyti laisvai. Kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti teisės tarnybos nuomonės e, popierinės kopijos. Tikrai būtų labai gerai, jeigu aš pats galėčiau pasiskaityti. Na, o dabar išgirdom iš teisės tarnybos štai ką ir tuo pagrindu galiu konstatuoti, kad čia mes kalbam apie tokį dvigubus, dvigubą diskusiją - politinę diskusiją ir teisinę diskusiją. Ponas Bredlis sakė, kad teisinių požiūrių iš tikrųjų klausimas aiškus, mes turėtume vartoti savoką illegal migration. Tačiau politinių, politinių aspektų reikalas kitoks. Mes turėtume šiaip jau klausti, ar iš ties illegal migration politinė prasme būtų korektiškas, ar nereikėtų paieškoti tokio švelnesnio termino. Tačiau yra tikrai politinė diskusija ir mes turėtume atskirti politinę diskusiją nuo teisinės diskusijos. Teisinių, politinių požiūrių galim sakyti, kad nekorektiška vartoti terminą illegal migration. E, o dabar Bet kita vertus, tada turėtume logiškai konstatuoti, kad Lisabono sutartis ir prieš tai buvusi sutartis yra politiškai nekorektiškos. Uh, Tad čia šiuo atveju manyčiau, kad mes vis dėlto turėtume ir toliau laikytis termino illegal migration, nors, nors per, per politinius debatus, aišku, galima pateikti įvairiausių argumentų, bet mes vis dėlto negalim keisti teisinio termino. Na, o tas žodis illegal migration yra steigimo sutartėse ir jeigu mes dabar bandytume jį keisti, tai sukeltume didelę teisinę sumaištį, kaip aiškiai pasakė teisės tarnybos atstovas. Tad į visą tai mes turėtume atsižvelgti ir kreipiuosi į pranešėją, kad tikrai jis ir toliau laikytųsi to termino illegal migration, kadangi tikrai mes negalim keisti steigimo sutarties e, nuostatų, bet to ir komisija yra linkusi ir toliau vartoti terminą illegal illegal migration kaip bendrą terminą. Ir atrodo, taryboje irgi vadovaujamas tokia nuostata. Todėl aš nematau prasmės čia mums laikytis kitokio požiūrio. Ačiū, panegijom. Trumpai. Pirmiausia, ačiū ponui e, už tai, kad jūs paaiškinot O dabar iš tų įvairių e, pasiūlymų aš supratau, kad parlamentas užima tam tikrą poziciją, kurią jis ketina ginti. Dabar sutinku su kitais kolegomis, išklausiusi teisės tarnybos nuomonę. Šiaip jau apskritai termin, tai yra diskusijos dėl tų teisinio termino yra naudingos bet kita vertus reikėtų be abejo e, skirti e, teisinį terminą nuo šito termino, kai jį vertinam politinę prasme su viso, visais jo aspektais, mes turėtume tęsti diskusijas ir šiaip jau, bet kita vertus po, e, terminas nelegali migracija politinė prasme nėra jau toks nekaltas ir aš labiau linkusi pritarti irregular migration terminui, bet šiaip ar taip mes toliau turėtume diskutuoti. Dabar mes nekalbėjom kol kas apie įvairius pakeitimų siūlymus, bet aš tik tai galiu palaikyti tuos kolegas, kurie pateikė pakeitimų kuriais, kuriais šitiems ryšių pareigūnams numatomos dar papildomos funkcijos. Tad čia šiuo atveju e, tik tai vėl klausimas, kiek, kiek vis dėlto atitinka šitie pakeitimo pasiūlymai teisinį pagrindą. Toliau kiti pakeitimai Tiesiog mes galbūt, aš žinau ne visai tiksliai, galbūt išdė, išdėstų savo poziciją, tačiau mes vis dėlto turėtume sustiprinti parlamento pakeitimų teikimo prerogatyvą. Very... Ponas Lambrinidis, e, iš tikrųjų diskusija dėl semantikos yra labai įdomi, bet reikėtų, jeigu manoma, vengti jos. Aš sutinku su tais, kurie kalba, kad yra nuorodų į nelegalę imigraciją. Ir man atrodo, dėl to neiškils problemų, bet problemų iškils dėl nelegalių žmonių, taip sakant. Jeigu reikia daryti skirtumą, e, kad visiems tiktų terminai, galbūt reiktų tuos terminus ir vartoti yra neteisyti būdai įvažiuoti, gal mes galime kalbėti apie nelegaliai įvažiavusius migrantus, bet mes jau daug metų kalbame apie tai, kaip išvengti termino illegal, nelegalus e, tam tikrų asmenų atžvilgių. Manau, kad pranešime reikėtų laikytis pradinės minties, e, vartoti terminą ir toliau irregular. Jeigu reikės e, kažkur pavartoti terminą illegal, galbūt galėsime tą padaryti, kad patenkintume mm, žmonių kai kurių norus. Bet aš nežinau, ar dabar mes turime pradėti tą semantinę diskusiją, kurios šiaip vargu ar mums reikia. Dėkuoju. Galbūt dabar galime grįžti prie pranešėjo, kad jis paprašyti, kad jis apibendrintų diskusiją po to, kai išgirdome kolegų pastebėjimus ir paskui e, susitarsime, ką daryti toliau e, dėl jūsų pasiūlymo. Pranešėjas, labai ačiū, pirmininkė. Dar kartą dėkuoju tarybai ir komisijai. Noriu padėkoti poniai Keller, ponui Bongs, Busutil, poniai Gijom, Silvi ir ponui Lambrinidis už mintis, kurios visuomet labai naudingos būna diskusijose. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti štai ką pirmininkė. Esu atviras tolesniam dialogui. O dėl noro dėrėtis. Aš pasakyčiau, kad reikia nusistatyti datą, siūlau 27-28 balandžio. Tai turėtų būti laikas, kada mes turėtume pabandyti e, atlikti tam tikrą laikiną vertinimą, pasižiūrėti, kur mes sutarėme, dėl ko nesutarėme, dėl pranešimo minčių. Ir mes turėtume e, padirbėti savo frakcijose, pagalvoti apie semantinės, teisinės ir politinės diskusijas. Reikėtų atsiriboti nuo savo asmeninio požiūrio galbūt. Aišku, jis yra vertingas, bet reikėtų galvoti apie platesnį vaizdą – Ir manau, kad mums reikėtų pagalvoti, jog frakcijos e, turėtų parengti pozicijas. Aš surenksiu savo EPP frakcijoje politinės diskusijas, kad būtų galima pasižiūrėti, ar illegal yra terminas, kuriam labiausiai e, pritarė tariama, o galbūt irregular, clandestine, e, neteisėta slapta imigracija būtų politinė prasme labiau priimtina. Reikia nepamiršti, kad mes dabar žiūrime pirmiausiai į politinį klausimą. Ir todėl, mano nuomonė, šį klausimą reikėtų aptarti frakcijose. O dabar dėl turinio noriu pasakyti vieną dalyką. Dėkoju Silvi už jos labai protingus pakeitimus, jie labai vertingi. Vienintelė priežastis, dėl kurios kai kuriuos iš jų atmečiau, yra tokia. Ji pati paminėjo tą priežastį. Mes negalime pakeisti to, ko negalima pakeisti. Kalbu apie bendrąjį pasiūlymą bet e, ateityje rengiant kitus pranešimus galbūt pavyktų pasižiūrėti į tai mm, iš kito rakurso ir galbūt e, bus taip, kad ponios Gijom e, pakeitimams bus pritarta. O dabar norėčiau padėkoti komitetui už bendrą poziciją. Nereikia E, galbūt čia dabar labai konkrečiai kalbėti, tačiau svarbu išklausyti komisijos bus nuomonės dėl komiteto pakeitimų. Taigi prašyčiau komisijos pareikšti savo nuomonę dėl pakeitimų, kurie nėra susiję su šios dienos diskusija, dėl terminų, dėl kitų dalykų. Pona, dėkuoju ponui Dėsdemera, sako pirmininkas man atrodo, kad verta paminėti, jog teisės e, tarnybos nuomonė parengta pono Bradley buvo išdalyta komiteto nariams ir mm, ją, ja, ponia Buzutil, galėsite, kaip ir kiti, paskaityti. Mes visi galėsime pasižiūrėti į tai, ką siūlo komisija dėl terminų clandestine, irregular, illegal pagal Lisabono sutartį. Dabar aš e, pritariu, pasakysiu, kad pritariu pono Dėzemeros pasiūlymui numatyti datą balandžio 27-28. Taip pat, kaip jis kad sakė, manau, vertinga būtų surenkti diskusijas frakcijose. O dabar kitas darbo tvarkės punktas penktas. Sustarimas tarp ES ir Islandijos bei Norvegijos dėl tam tikrų tarybos sprendimo nuostatų taikymų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 Clean Thailand breath. <laughs> so. As I was saying, council decision. Taigi, mes turime prisiminti, kad tarybos sprendimas, kuris dar vadinamas priumo sprendimu, yra vienas iš svarbiausių ES instrumentų reglamentuojančių informacinius mainus. Ir mums labiausiai rūpia, kaip bus įgyvendinamas primo sprendimas. Šis klausimas labai svarbus, mes laukiame jūsų pasisakymų. Ir aš manau, kad gal pirmiausia suteikti reikėtų žodį komisijai, o paskiau jau pranešėniui, ponui Buzutil. Taigi dabar žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Šis susitarimas su Islandija ir Norvegija yra labai svarbus ir atspindi mūsų išplėtotus santykius su Islandija ir Norvegija. Komisija labai tikisi, kad parlamentas pritars siūlomam susitarimui. Kalbėsiu trumpai. Mes kalbame šiuo atveju apie labai glaudų bendradarbiavimą kuris šių dviejų šalių atveju remiasi Europos ekonominės erdvės susitarimų, laisvos priekybos susitarimų. Be to, Islandija įgyvendina 95 metų 46 numerio sprendimą dėl duomenų apsaugos, taip pat Šengeno kodekso taisyklės reglamentuojančias policijos bendradarbiavimą, taip pat dalyvauja vizų informacinėje sistemoje Frontexo veikloje ir kitose priemonėse, kurios susijusios su ES išorės sienų apsauga. Taigi, tokiu būdu šioms valstybėms prisijungus prie Šengeno sistemos, jos turėjo į nacionalinę teisę perkelti nemažai ES teisinių nuostatų, taip vadinamo Švedijos iniciatyva pasiūlyto sprendimo nuostatas ir e, kitus dokumentus, kurie anksčiau buvo grupuojami pagal tretį ramsti. Taip pat abi šios šalis turi savo ryšių pareigūnus Europolą ir Cepolą. Isla Norvegija taip pat pasiuntė generalinės prokuratūros atstovą darbui Eurojuste. Pagal Dublino sistemą jos irgi dalyvauja darbe kartu su mumis, nebejotinai tai yra susijęs su Europos taryba, ir jos 81 metų konvenciją dėl um, asmens duomenų tvarkymo bei atitinkamų šios konvencijos protokolų, bei taip pat uh, tarybos sprendimų 87 metų susijusių su asmens duomenų tvarkymu. Nebejotinai visą tai svarbu įgyvendinant primo sprendimus. Abi šios valstybės pagėdauja prisijungti prie mūsų turimų sistemų o jeigu jos neprisijungs prie primo sprendime numatytos sistemos, tai jų dalyvavimas Šengeno sistemoje bus menkai veiksmingas. Todėl komisijos nuomonė, jų abi šios valstybės turi prisijungti prie primo sprendimų sukurtos sistemos. Taip pat norėčiau atsižvelgti ir į pirmininko prašymą paaiškinti, koksgi tai yra mechanizmas. Pagal primo sprendimą yra reglamentuojami tarp valstybiniai informaciniai mainai, taip pat automatinė paieškos sistema, nustatant e, DNR duomenas, e, pirštų anspaudus ir taip pat transporto priemonių registravimo duomenas. 2009 metais Tas sprendimas buvo priimtas ir iki 11 metų valstybės narės turi į savo teisę perkelti ir pradėti vykdyti visus tuos reikalavimus, kurie susiję su automatiniu duomenų tvarkymu. Taip pat turi pranešti tarybai apie nacionalinius kontaktinius punktus ir, ir nurodyti, kokios DNR rinkmenos yra kūriamos ir informacija juose laikoma taip pat turi tenkinti visus asmens duomenų apsaugai nustatytus reikalavimus, kurie išdėsyti klausiminę prieš pakeisdamos bet kokius įrašus duomenų bazėje. Taigi komisija iš savo pusės imsis reikiamų priemonių, kad stebėtų ar laikomasi nustatytų taisyklių. Taigi S testa sistemos pagrindų ir UKERIS sistemos pagrindų bus vykdomas darbas. Tai yra jau Šengeno informacinės sistemos e, dalis, kurios ypač svarbios transporto priemonių registracijos informacijos požiūrių. Valstybės narės taip pat turi padėti viena kitoms e, rengiant um, sistemos įdėgymo bandymus ir taip pat patikros vizitus. Tarybos techninės darbo grupės visada pasirengusios suteikti valstybėms narėms informacijos ir patarimus dėl šių trijų informacinių blokų. Tai yra daktiloskopija, transporto priemonių registravimas ir DNR duomenų rinkmenos vykdomi yra vertinimo vizitai, kurie vyksta tik tada, kai valstybės narės jau tenkina visus asmens duomenų apsaugai keliamus reikalavimus. Iki šiol toks automatizuotas pasikeitimas duomenimis yra leidžiamas. DNR atveju Austrija, Bulgarija, Ispanija, Liuksemburgas, Rumunija, Slovenija, Vokietija Vengrija, daktiloskopija, penkios iš dvidešimt <clears throat> septynių valstybės - Ispanija, Luksemburgas, Vokietija, Slovenija, o transporto priemonių atveju septynios valstybės narės - Austrija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Luksemburgas ir Niderlandai. Kitose valstybėse narėse šių metų antrą pusmetį DNR - Belgija, vasara, daktiloskopija, Prancūzija, Niderlandai, o transporto registracijos duomenys Suomija bus vertinama, tiksliau jau buvo įvertinta, ką tik tai vertinimas teigiamas, o antroje šių metų pusėje bus atliekamas toks pats Slovenijos, Rumunijos ir Lietuvos vertinimas. Taigi tokia yra dabartinė padėtis. Ir ši sistema, kuri jau pradeda pakankamai gerai funkcionuoti, turėtų būti išplėsta ir į ją turėtų mūsų galva būti įtrauktos Islandija ir Norvegija. Galų gale mes patys turime būti suinteresuoti, kad šiandienos informacinėje sistemoje neliktų uh, sm, silpnų grandžių. Tiek iš mano pusės, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu pranešėjui, ponui Buzutiliui. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū, ponė Folai, už tokį įsamų klausimo pristatymą, todėl man nebe, nebėra ką jau ir pridurti dėl šio klausimo esminių dalykų, tik tai trumpų pastabų pasakysiu. Pirma, turim kelti savo klausimą, ar uh, turėtume išplėsti Priumo sprendimą, kad, e, kad Norvegija ir Islandija galėtų jį taikyti. Čia pranešime tą klausimą iškėlim ir dabar siūlyčiau, teikčiau kolegoms teigiamai atsakyti į, į būtent Islandijos ir Norvegijos dalyvavimą Priumo susitarime. Dabar kitas klausimas, ar čia e, yra tam tikrų vėlgi nuostatų, kurios skirtusi nuo tų nuostatų, kurios jau galioja. Aš norėčiau išgirsti komisijos patikinimą, kad iš ties tos pačios teisės ir pareigos bus ir toliau taikomos. Tačiau šiuo atveju teisingai suprantu, e, kad ir Islandijos bei Norvegijos atveju nuostatos išliks tos pačios. Trečias klausimas. Ar mūsų strateginiai interesai, interesais vadovaudamiesi mes tikrai galėtume pritarti Islandijos ir Norvegijos dalyvavime? Aš sakyčiau taip, taip, kadangi įtraukdami šią šalis į kovą į terorizmą mes ne vien tik tai padėsim šioms draugiškoms mums šalims, bet taip pat apskritai tai bus visų mūsų piliečių saugumo interesų vardan. Ir dabar norėčiau išgirsti iš komisijos patikinimą, ar tikrai Islandija ir Norvegija techniškai yra pasirengusios, e, kad galėtų prisijungti prie priumo e, sprendimo Tad ponas, e, ponas Fol pateikė tam tikrų detalių, tačiau aš norėčiau išgirsti aišku patikinimą, kad šios šalis tikrai yra techninių požiūrių pasirengusios prisijungti prie priumo sprendimo. Tad tokie buvo mano klausimai, ponė pirmininkė, ir e, tikrai aš norėčiau taip pat e, būt, išgirsti ir kolegų nuomonę. Pirmininkas, ar būtų kolegų norinčių pasisakyti? Prašom pirmininkaujančios šalies atstovas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ispanijos pirmininkaujančios šalies požiūrių E, vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Jonathanui Folui už tokį labai samų šio klausimo pristatymą. Dar norėčiau tik porą pastabų pasakyti. Taip pat e, atkreipiu dėmesį į pono Buzutilio pasisakymą dėl to, koks yra svarbus šis sprendimas. Taryba laikosi vien vienodos nuomonės, kadangi šis sprendimas iš ties yra E, labai svarbus ir juo mes užbaigsim Šengeno sutarties e, e, įgyvendinimo klausimus. Taip pat čia numatomas dar, taip pat sustiprės dėl to teisminis policijos bendradarbiavimas, bus aktyviau keičiamasi informacija. Ir E, kai jau pasirašysim tokį sustarimą su dviem šalim, užtikrinsim e, keitimąsi informaciją, iš ties būsim pasiekę naudingą tikslą. Ponas Buzutilis klausė, kiek Islandija ir Norvegija techniškai yra pasirengusios prisijungti prie sprendimo. Ir su tuo susiję du dalykai. Pirma, Pirmiausia, šiaip jau gali šios šalis būti pasirengusios techninę prasme, tačiau nebūtinai tai, tai reiškia politinį pasirengimą ir teisinį pasirengimą. Ir būtent tokia padėtis e, suponuoja tam tikrą grėsmę nes e, yra tam tikrų e, techninių, e, techninių aspektų susijusių su keitimus informacija ir Norvegija ir Islandija tai yra šiuo atveju pasirengusios visiškai techninė prasme. Uh, o tada kitos šalis, kitos valstybės narės galės, galės irgi ir vertinti, kiek, kiek šios šalis laikosi techninių reikalavimų, kad tikrai jos deramai vykdytų priumo sprendimo nuostatas. Ar būtų daugiau kolegų norinčių kalbėti? Ponas Buzutilis nenori pridurti nieko. Ponas Polas. Atsakysiu į jūs, jūsų abu klausimus, teigiamai atsakysiu. Išklausiau tarybos atstovo žodžių. Taip, iš ties yra šių šalių e, vertinimo sistema ir turiu pasakyti, kad abi šalis jau pasirengusios prisimti įsipareigojimus ir tuos pačius įsipareigojimus, kurie, kurie, kuriuos mes esam šiaip jau visi kiti prisijėmę. Ačiū, tikiuosi, turbūt ir baigiam aptarti šį klausimą. Tad dabar pereikim prie kito klausimo, šešto. Europos Sąjungos ir JAV susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo terorizmo finansavimo sėkimo programos tikslais. Dabar mm, mūsų tikslas pasikeisti nuomonę dėl šio naujo susitarimo. Koordinatoriams dar e, kovo 24 dieną komisija pranešė apie tų, to nauj, e, dėrybų naujus e, įpareigojimus, dėrybinius įsipareigojimus. Ir šito susitarimo tekstas yra iš dalies slaptas. E, prie jo gali prieiti mūsų komiteto nariai kaip prie slapto dokumento su tam tikrais apribojimais. Todėl mes pirmiausia norėtume kreiptis į komisijos atstovą, kad jūs pristatytumėt šitą klausimą ir komisijos vaidmenį per naują dėrybų raundą, bet to išklausysim tarybos atstovo nuomonę, tai yra bus jų pirminės reakcijos, nes buvo įsakyta tam tikro susirūpinimo dėl šito susitarimo. Na ir pirmiausia, tada prašysim pranešėjos ponios Žanin Henis Plašert e, išsakyti nuomonę šiuo klausimu. Ik heb deze paasdagen, de afgelopen dagen, dus nog wel, eens, uh, nog wel gebruikt om alles eens op een rijtje te zetten. Taip, taip, aš buvau pranešėja šiuo klausimu ir pasinaudojau taip pat e, netgi savo atostogų laiku, kad suderinčiau visus šito susitarimo e, e, teksto dalykus. Dabar čia taip kalbam apie dėrybinius komisijos įsipareigojimus, kokie mums buvo pranešti kovo 24 dieną. Tačiau vis dėlto esu nusivylusi. Nusivylusi tuo, kad komisija nesistengia, e, nesistengia paieškoti alternatyvinių susitarimų. Taip, dabar tas mandatas yra svarbus, tačiau vis dėlto atrodo, kad e, šitas mandato projektas kol kas atrodo labai paviršutiniškas. čia nenumatyti tam tikri ilgalaikiai sprendimai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra tam tikrų, tam tikrų, e, sakykime, neišspręstų sunkumų ant tai teisminio bendradarbiavimo tam tikrų aspektų. Vėlgi teisinis pagrindas ne visiškai aiškus Tačiau šiuo atveju kai kas baiminosi, kad tokiu būdu bus sukurtas precedentas ir tokiu būdu mes turėtume, ar er, komisija ir taryba turėtų tai pateikti atsaką. Tad aš kreipiuosi į komisiją ir tarybą. Komisija pirmiausia, ar jūs e, esat numatę tam tikrų susitarimo alternatyvų, tai yra galbūt galima įsivaizduoti kažkokį paralelų kelią, nes šitas klausimas iš ties glaudžiai susijęs su kita tema, e, kurią mes labai e, aktyviai kalbam, tai yra dėl duomenų, keliaivių duomenų perdavimo. Tad čia, kai kalbama apie dėrybinį mandatą, yra tam tikrų klausimų susijusių, sakykime, su e, prieiga prie duomenų, duomenų tvarkymo. norėčiau paklausti, vėlgi čia ne, ne visiškai aiškus yra taip pat e, teisų klausimas. Taip, aš suprantu. E, aš vis dėlto norėčiau, kad komisija, tiek komisija, tiek taryba e, labai aiškiai ir konkrečiai atsakytų būtent į tą tokį politi, politinę prasme labai svarbų klausimą. Me, but, uh... Dėkuoju pranešėjai. E, esu gavęs informacijos, kad šiandien jūsų gimimo diena, taigi sveikinu ir siunčiu jums geriausius linkėjimus. Dabar komisijos atstovas panas Fau. Labai ačiū. Ir aš taip pat e, komisijos vardu e, siunčiu geriausius linkėjimus Žanin. Su gimimo diena. Taigi, kaip jūs teisingai pastebėjote, tai yra proceso pradžia. Kalbame ne apie susitarimą, o komisijos pasiūlymą e, tarybos dėrybų gairiams. E, taryba dar nesvarstė šio klausimo ir nežinia, kokia bus e, dėrybų forma. Taip pat nežinome, koks bus rezultatas, kadangi dėrybose turi būti dvi pusės, o mes kol kas dar su amerikiečiais nesame susėdę prie dėrybų stalo ir dėrybos nebus lengvos. Nebus lengvos todėl, kad kalbame apie labai sudėtingą politinį, ekonominį ir teisinį dalyką. Labai atidžiai klausėme parlamento nuomonės, pirmiausia, jūsų gerbiamos pranešėjos. Ir esame patvirtinę tai, ką laikome plataus užmojo dėrybų gairėmis siekiam užtikrinti, kad būtų sustiprintos duomenų apsaugos nuostatos, kur kas labiau negu ankstesnėme susitarime, kurio, kuriam jūs nepritarėte. Prisimename, kad buvo labai sunku daryti su amerikiečiais dėl to ano susitarimo, taigi dabar e, pasakyčiau, kad komisijai bus sunku dėrėtis, tačiau kiekvienas išgirdo demokratišką signalą iš parlamento ir mes esame pasirengę dėrėtis dėl sustarimo užtikrinančio didesnę asmens duomenų apsaugą, pirmiausia, europiečiams. Taip pat reikia galvoti apie veiksmingą e, žalos atlyginimą, teisminį, administracinį, ir vienodą sažiningumą ir vienodas sąlygas visiems, taip pat galimybę dėl duomenų koregavimo ar ištrinimo. Daugiau skaidrumo norime peržiūros procese. Apie tai bus taip pat kalbame mūsų pasiūlyme. E, tai bus taip pat kalbama apie tai, kad komisija e, reguliariai atsiskaitys parlamentui tokiais klausimais kaip e, apdorotų e, žinučių e, skaičius, taip pat apie tai, kiek informacijos panaudota kovos su terorizmu tikslais. Ir taip pat bus nuostatos apie tai, kad tam tikri sprendimai turi būti patvirtinti teisminių institucijų dėl to, kad kokie duomenys gali būti perduoti trečių šalių atitinkamoms institucijoms. Taip pat bus numatytos duomenų apsaugos e, garantijos, bus pasakyta, kad galima naudoti duomenys tik tai kovos su terorizmu tikslais ir kad tai daroma bus pagal ES pagrindų sprendimą dėl kovos su terorizmu ir bus pasakyta, kad duomenų bus galima ieškoti tik tai tada, kai egzistuoja rimtas įtarimas ir siekiant nustatyti, ar žmogus tikrai tam tikras e, dalyvauja teroristinėje veikloje. Be, taip pat ES bus numatyta, kad galės iš karto nutraukti sutarimo galiojimą, jeigu bus e, pamatyta, kad pažeidžiamos duomenų apsaugos garantijos. Mes labai tikimės, kad mes galėsime greitai pasiekti rezultato. Tikimės, jog taryba balandžio 22-23 e, patvirtins e, mūsų mandatą, dar nežinome, ar tai bus, bet tikimės. Tada dėrybos prasidėtų gegužės pradžioje ir mes pabandysime susiderėti dėl susitarimo iki birželio pabaigos. Visų šiuo laikotarpiu mes parlamentą nuolatos informuosime e, rengdami susitikimus su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais, e, lybė koordinatoriais ir dirbsime bet kokiu būdu, kuris jums pasiūlys esantis tinkamas. Atvirumas, man atrodo, bus abipusis tarp mūsų institucijų ir tai yra labai svarbu tam, kad galėtume išvengti bet kokių neiškumų, kurie galbūt jau iškilo ar galėtų iškilti ateityje. Iš neseniai vykusių diskusijų dėl SWIFT mes suprantame, kad e, nuomonė yra gauta nuo metų pradžios. E, JAV išdų yra perduoti duomenys, jie yra laikomi serveryje. Tie duomenys e, kurie yra europiniuose serveriuose, yra kai kurie duomenys tik europiniuose serveriuose, buvo jų paprašyta, bet dar tie duomenys nėra perduoti. Tokia yra dabartinė situacija. O dėl jūsų konkretaus klausimo, žinau, kad daug problemų iškyla dėl tarpusavio teisinės paramos susitarimo. Tai yra geriausias ir vienintelis būdas ar tai yra geriausias būdas e, dirbti, o galbūt galima galvoti apie alternatyves sistemas. Šiuo metu, bent jau trumpalaikėje perspektyvoje, mes nematome jokios galimos alternatyvos, tačiau esame atviri šiuo klausimu. Aišku, valstybė narė ar valstybės narės e, kurios e, saugo duomenis ir iš kurių duomenys turės būti perduoti, yra valstybės, kurios, kurioms labiausiai rūpi šis klausimas, tačiau čia iškyla ir bendras klausimas dėl visos teisinės aplinkos. Mes, tai, aišku, aptarsime šios klausimus ir tai figuruos taryboje šis klausimas, bet galiu dar pakartoti, kad mums yra sunku dabar įsivaizduoti kokią nors kitą pasiteisinančią sistemą šiuo metu E, kalbame apie tarpusavę teisinę paramą. Jau daugelį metų mes esame dėrėjęsi su Amerika ir su JAV ir pasirašę sustarimą dėl tarpusavio teisinės pagalbos. Ir mūsų nuomonė tai yra pats tinkamiausias būdas veikti, kadangi teisinis pagrindas yra numatytas tam. Bet ieškosime alternatyvų mūsų taip daryti prašė pirmininkaujanti valstybė ir aš suprantu, kad jūs taip pat, iš jūsų žodžių taip supratau, ir mes būsime atviri, mes norime sistemos, kuri gerai funkcionuotų, kuri užtikrintų atitinkamą apsaugą ir taip pat E, norime užtikrinti, kad atitinkami duomenys būtų perduoti kovos su terorizmu tikslais pagal terorizmo finansavimo sėkimo programą. Mes tikiuosi, E, žengėme link darybų, e, reikės mums e, dar daug ką padaryti. Tikimės, jog trys institucijos ES, tai yra taryba, komisija ir parlamentas, bus vieningos šiuo klausimu. Mes, e, kai turėsime informacijos, pranešime jums apie tai. Mes turime suprasti, jog duomenų apsaugos saugikliai dabar numatyti yra rimtesni negu ankstesnėme sustarime. Ir mes kai gausime dėrybų mandatą ir pradėsime dėrybas, darysime viską, ką galime pagal tais, e, taisyklės, kad pagal taisyklės jūs informuotume apie pažangą, galbūt ir problemas iškylančias dėrybų metu. Mes visi turime vieną tikslą e, - užtikrinti, kad sistema turėtų saugų teisinį pagrindą ir taip pat užtikrinti, kad europiečiai e, tikėtų, žinotų, jog juosmens duomenims taikoma derama apsauga kovos su terorizmu kontekste mes e, kovoti su šio reiškiniu e, esame suinteresuoti lygiai taip pat kaip ir jie. Ačiū. Ačiū, ponia Fol. Dabar išklausysime komiteto narių nuomonių. Ponas Kirkop. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu tiesiog papildyti pono Fols pastabas. Tiesą pasakius, Aš nesu taip beviltiškai nusivylęs kaip pranešėjas šiuo atveju, nes matau pakankamai didelę pažangą, kurios pasiekėme. Galbūt nebūtinai ta pažanga atsispindi siūlomame tekste, bet bent jau mes ją stebime tarp institucinių santykių plėtotės pošiūrių. Ir tai tik tai patvirtina ir sutvirtina Europos parlamento poziciją. Tikiuosi, kad tolesnė dėrybų eiga irgi parodys, kad nusivylimui nėra priežasčių. Nebejotinai. Parlamentui labai daug kas rūpi šiuo atveju ir mes tikimės, kad į mūsų nuomonę bus atsižvelgta. Ir manau, kad dabar mes kalbame dar tik tai apie pačią viso dėrybų proceso pradžią. Dabar mes kalbame tik tai apie įgaliojimų suteikimą. Ir manau, kad nerimas, kurį išsako pranešėjas, šešėlinis pranešėjas dėl įvairių dalykų sklaidysis mums juos svarstant. Tikiuosi, kad parlamentas bus labai rimtai informuojamas. Kitas dalykas, šiek tiek nerimauju dėl datų, kurias paminėjo komisija. Turiu galvoje tarybos darbą ir patvirtinimą įgaliojimų. Aš manau, mes turime tas datas sutvarkyti. Ir aišku, kuo greičiau mes teisingai susitarsime, tuo greičiau mūsų piliečiai galės jaustis labiau saugus. Aš asmeniškai tikiuosi, kad mes vis tik tai šiek tiek pakeisime požiūrį į nustatytus terminus. Turiu galvoje patirtį sukauptą derantis dėl SWIFT ir taip pat dėl keleivio duomenų įrašų susitarimo. Šie trys dalykai yra tarpusavyje susiję, bet tuo pačiu tai yra atskiri klausimai. Todėl, manau, mes turime kiekvieną iš jų atitinkamai išsamei išanalizuoti ir nustatyti tinkamus laiko terminus tam, kad galėtume dėrėtis su jungtinėmis valstijomis deramai. Mes iš savo pusės esame pasirengę visaverčiai bendradarbiauti, atsižvelgiant į dėrybų objektą, tai manau, kad reikia galvoti apie realistinius laiko terminus. Ačiū. Ačiū. ponas Albrecht. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra tam tikrų punktų įgaliojimuose, apie kuriuos kalbame, kurie ne visiškai tenkina parlamentą. Tai pasakytina apie duomenų perdavimą, bankuose saugomų duomenų perdavimą ir teisminės institucijas. Aš manau, kad teisėjai patys paprastai, ypač jungtinėse valstijose, priima sprendimą dėl to, kas yra priimtina teismo procese ir kokių duomenų jiems reikia, kokios informacijos reikia. Dabar dėl duomenų saugojimo laiko. Man atrodo, kad penkerių metų laikotarpis yra pernelyg ilgas laikotarpis, galų galia teisėjas ir su duomenų apsaugos klausimais. Kaip ir anksčiau, mes dar neturime jokių faktų, jokių įrodymų, kad tokia duomenų bazė, kurioje būtų saugoma informacija naudinga kovai su terorizmu, iš tiesų bus naudinga. Kitas dalykas. kas suves duomenis ir kokie yra rezultatai pasiekti įgyvendinant terorizmo finansavimo sekimo, sekimo programą. Dar vienas dalykas labai svarbu, kad mūsų piliečių pamatinės teisės ir laisvės nebūtų pažeistos. Parlamentas yra išsakęs nemažai kritikos ir, parlame, ir parlamentas nuolatos kelia mano išvardytus klausimus, tuos klausimus, dėl kurių ketinama dėrėtis. Mes nepamiršime, kad mes derame šiuo atveju visos ES vardu ir gali kilti konstitucingumo problemų, nes yra tam tikri straipsniai, kurie jau reglamentuoja privatinį gyvenimą, asmeninį gyvenimą, reikia atsižvelgti į tai ir atsižvelgti tas taisyklės, todėl reikia labai gerai pagalvoti, kokie bus suteikti įgaliojimai, nes tam tikrų garantijų me, aš nematau. Aišku, po keturių mėnesių mes turėsime daugiau informacijos, bet nepamirškime ir tų pamatinių laisvių bei teisių, kurios yra išdėstytos Hartijoje. Nepamirškime, kad šis susitarimas turės praktinį poveikį. Taigi taisyklės dėl duomenų saugojimo ir kitų panašių dalykų yra labai svarbios. Gal reikia apsvarstyti iš naujo tas taisyklės. Dar vienas dalykas, kad mūsų konstitucinis teismas, federalinis konstitucinis teismas labai griežtai reglamentuoja prieigą prie saugomų duomenų. Todėl gali kilti pavojus, kad Vokietija atmes tarybos sprendimą, jeigu nebus tenkinami, nebus laikomasi tam tikrų principų susijusių su konstitucijos dalykais. Taigi aš manau, kad ir kitoms valstybėms narėms konstitucingumo principai yra labai svarbus ir galbūt reikėtų uh, atkreipti JAV dėmesį į tai, kad egzistuoja tam tikri apribojimai, dėl kurių dėrėtas bus neįmanoma. Bet tai reikėtų išanalizuoti atskirai. Ačiū. Ponas Lamprinėlis. Pirmininkė, žinote, kad aš jau praeitėje esu išsakęs narimą dėl JAV dėrybų vedimo manieros, dėl jų taktikos ir mūsų gebėjimo atsispirti amerikiečių spaudimui. Išklausius jūsų pradinius komentarus ir nurodytus laiko terminus, man atrodo, kad remiantis nesena patirtimi mes galime sakyti, kad JAV administracija labai geranoriškai elgesi palyginti su tuo, kaip jie elgesi anksčiau. Ir jeigu mūsų tvirta dėrybinė pozicija nesusidurs su didžiuliu pasipriešinimu, nors aš suprantu, kad bus tam tikrų nesutarimų vienais ar kitais klausimais, tai tikiuosi, kad parlamentas bus informuojamas. Ir turiu tris klausimus. Nesu tikras, ar Žanin juos pakankamai išsamei išdėstė. Tačiau pirmas klausimas būtų, kaip dabar vyksta pasikeitimas duomenimis. Turiu galvoje pagrindinius duomenų srautus, kurie yra perdodami vienu perdavimu pagal SWIFTO programą tiesiog, kaip jūs sakėte, neįmanoma atskirti duomenų apie vieną ar kitą asmenį. Ar tiesiog yra nenorima to padaryti, ar techniškai neįmanoma išskirti duomenų iš viso srauto apie vieną asmenį, ar, tai, ar to nenorima daryti. Kitas dalykas, jeigu perdodamas visas srautas duomenų, tada kyla kiti klausimai. Pirmiausia, apie kokius saugiklius jūs galvojate? Ką šiuo atveju ketinate pasiūlyti amerikiečiams, kad perdodant srauto duomenis nebūtų pažeidžiamos asmens duomenų apsaugos taisyklės, kaip tai vyksta dabar pagal SWIFT ir ar jūs ketinate stiprinti tuos saugiklius. Ir dar vienas dalykas, apie kurį jau kalbėjo Žanin, Ar jūs negalvojate, kad čia Europoje tam tikros Europos institucijos galėtų pasižiūrėti, kokie duomenys turėtų būti perdodami tam, kad išvengtume srauto perdavimo. Dar vienas dalykas. Turiu pasakyti, kad nelabai atidžiai stebėjau visą šitą procesą, bet jūs kalbate apie tai, kad perdavimas bus daromas Europoje ir kad jūs informuosite apie tai, kokie duomenas yra saugomi duomenų bazėje, o kokie ne. Ar tikrai mes gausime tą informaciją? Jūs minėjote ir trečiasias šalis, ir tai bus mano paskutinis klausimas. Labai gerai, kad, kaip jūs sakėte, susitarime bus numatyta, jog tik labai konkrečiais atvejais, atskirais atvejais bus įmanoma perduoti duomenis trečiųjų šalių atitinkamoms institucijoms. Bet negerai yra tai, kad neprašoma jungtinių valstijų informuoti apie tokį duomenų perdavimą trečiosiam šalims, nes lygiai ta pati problema kyla ir susitarimo dėl keliaivių duomenų įrašo perdavimo atveju. Nes kai tik tai amerikiečiai gauna iš mūsų duomenys, tai tas gavimas yra reglamentuojamas. Bet visiškai nėra niekaip reglamentuojama toliau amerikiečių teisė perduoti gautus duomenys toliau kažkam kitam, trečiai šaliai. Tai kodėl mes iki šiol tos padėties neišteisome ir kodėl jūs nenumatėte reikalavimo, kad perdodant duomenis trečiai šaliai, pirmiausia, amerikiečiai turėtų gauti iš ankstinį Europos sutikimą ir tik tada jau praktiškai perduoti duomenis trečiosioms šalims. Ačiū. Pone Sipel, labai ačiū, ponė pirmininkė. Man kyla pirmiausia toks techninis klausimas. E, šiaip mano ausinės nelabai veikia, todėl aš pasiskolinau iš kolegės. O dabar prie klausimo esmės E, taip, yra verta dėrėti su e, JAV, tačiau e, sutinku su ponu Fol, Folu, kad dėrybos tikrai nebus šiaip jau lengvos. Ir todėl mes turėtume pirmiausia išdėstyti, turėti tokias labai, labai konkrečias ir gerokai apmastytas dėrybinės pozicijas, nes tik tai tokiu atveju tikrai geriausia geriausias kelias pasiekti, pasiekti norimą rezultatą. Be to sutinku ir su ponia Pla, Plašert, kuri e, išsakė tam tikrą nusivylimą dėl būtent komisijos dėrybinių įgaliojimų tam tikrais susitarimo klausimais. Aš šiaip jau kitą vertus nesutinku, kad SWIFT sistema neįgalina, ide, tai yra e, sukonkretinti duomenų, nes šiaip ar taip SWIFT yra viena, vienas iš tam tikrų šios ryties įrankių. Tačiau dar, yra, dar reikėtų patikslinti vieną dalyką. Tai yra tam, kad pasiektume dėrybų rezultatą, mes per dėrybas šiaip jau neturėtume mes Taip, mes iš tikrųjų turėtume e, kita vertus vėl užtikrinti, kai kalbam apie duomenų e, perdavimą į JAV, e, kad turėtume užtikrinti taip pat jų individualizavimą. Toliau, dėl duomenų perdavimo apie asmenis, apie įvairias organizacijas, grupuotės, tai yra šiaip jau tam tikri jau teisminiai susitarimai ir, ir tie susitarimai iš tikrųjų pasiteisino, amerikiečiai pripažįsta e, susitarimo nuostatas. Tačiau šiuo atveju, e, kai kalbam apie duomenų perdavimą, tai vėlgi reikėtų, e, reikėtų užtikrinti tam tikrą duomenų filtravimą. Nes tikrai netikslinga būtų, prašant, sakykime, duomenų apie tris, tris asmenys, pasiūsti visą srautą, kuris apimtų, sakykime, 15 ar 30 e, asmenų ir tokiu būdu tikrai reikėtų numatyti kažkokius apribojimus. Jeigu, sakykime, konstatuojama, kad vienas ar kitas asmuo įtariamas teroristinė veikla, tai tokiu būdu iš ties tada E, šiaip jau vėl e, kita vertus užtikrinti taip pat ir tai, kad tokie duomenys nebūtų automatiškai perduodami be mūsų žinios e, trečiosiams šalims. O man atrodo, pirmiausia, reikėtų apsiriboti tik tai minimalių duomenų srautų, srautų perdavimų, tai yra tokių duomenų, kurie šiaip jau būtų tiesiogiai susiję su konkrečiais asmenimis ir panašiai. Uh, pranešėją. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia jau buvo iš ties e, daug kas išsakyta, bet kita vertus, e, aš pakartosiu iš dalies tai, ką sakė e, kalbėjusieji kolega, kolegos, tik tai kitais žodžiais. Dabar reikėtų taip pat atsižvelgti į tai, kokios išvados buvo padarytos derantis dėl keleivių duomenų perdavimo. Uh, Dabar ponia Sipel paminėjo proporcingumo klausimą. Supaprastinčiu šitą klausimą. JAV e, iš tikrųjų paprastai reikalau, paprašo tam tikros e, adatos, vaizdingai tariamo, mes siunčiam jiems e, tarsi šieno kupetą. Uh, Bet čia vėlgi e, tai pasakytina ne vien tik tai apie mūsų santykius su JAV. Jeigu dabar mes kalbėsime apie keliaivių duomenų padėtį, tai ne vien tik tai amerikiečiai, ne vien kanadiečiai, japonai, bet taip pat Saudo Arabija, e, Indija, kitos šalis irgi jau anksčiau ir vėliau ims prašyti būtent konkrečių duomenų apie konkrečius keliaivius. Tad mes to neturėtume išleisti iš akių. Mes visada manėm, kad prašytų duomenų filtravimas iki šiol nebuvo techniškai įmanomas ir kaip tik todėl mes siūsdavom, vėlgi vaizdingai kalbantas, šieno kupetas ištisus duomenų srautus. Mes sakydavom, kad išvies SWIFT sistema yra brangi ir, ir ji šiaip jau ne, ne, ne, ne, ne, nepajėgia filtruoti, bet aš manyčiau, kad filtravimo klausimą mes turėtume išspręsti dar Europos pačioje sąjungoje, ar čia kalbėtume apie keleivių duomenis, telekomunikacijų duomenis ar kitus duomenis. Tad tas klausimas ne visai šiaip jau šimtų procentų identiškas tam push and pull sistemos klausimui, pagal, pagal, pagal kurį mes suteikiam amerikiečiams teisę prisijungti prie mūsų tam tikrų duomenų bazių. Uh, Bet kita vertus vėlgi klausiu, ar amerikiečiai e, atver savo finansinių duomenų bazės mums, jeigu mes, e, tai yra, sutiksim prieigą jiems prie savo duomenų bazių. Na, o dar galutinis klausimas pačios dėrybos. Taip, dėrybos bus sunkios, Bet kita vertus, čia šioje situacijoje juk amerikiečiai iš mūsų prašo. Ir todėl, kodėl čia reikėtų pradėti kalbėti nuo to, kad dėrybos bus sunkios. Juk prašančioji šalis uh, yra amerikiečiai. Mes, taip, mes turėtume atsižvelgti į savo piliečių saugumą ir kita vertus palaikyti draugiškus ryšius su amerikiečiais. Bet mes neturėtume vėlgi kirsti šakos e, ir sakyti iš pat pradžių, kad dėrybos bus sunkios. Be abejo, sunkios. Tad tiek. Ačiū. Thank you. Senora Romero. Dėkuoju. Gracias, presidente. Dėkuoju, ponia Romero. Ačiū pirmininkė. Manau, kad diskusijos šiuo klausimu yra labai svarbios, bet Europoje jos vos prasidėjo. E, diskusijos apie duomenų apsaugą yra labai tampriai susijusios su terorizmu, bet taip pat ir organizuotu e, tarptautiniu nusikalstamu. Taigi diskusijos tęsis ir ateityje. Dėl naujo mandato ar įgaliojimų mes čia kalbame apie esminius klausimus ir, aišku, dirbsime ties šiais esminiais klausimais. Ir toliau, kaip sakiau, tai susiję ne tik su duomens, asme, asmenų duomenų apsaugą, bet ir kitais dalykais. Ir tai yra dalis platesnės svarbios diskusijos. Mes galvojame apie laisvės ir taip pat apie tai, kaip užtikrinti saugumą. Šalis nukentėjusios nuo terorizmo šiek tiek kitaip žiūri į šios klausimus nuo tų šal, negu to šalis, kurios nepatyrė terorizmo pavojaus. Kalbu apie, ne apie izoliuotus incidentus, bet apie didelę, didelį terorizmo, teroristinį išpolį kuris gali sukelti paniką tarp piliečių. Taip pat reikia galvoti apie tai, ar piliečiai tam tikriems dalykams pritartų. Mes turime suprasti, kad negalime sukurti mechanizmų ar programų, kurti jų, jeigu nėra iš ankstinio poreikio jiems sukurti. Ir pradžioje E, buvo kalbama apie programą, pagal kurią būtų renkami tam tikri duomenys, bet pasirodė, kad kai kurie dalykai yra neproporcingi, o, e, kaip žinia, JAV e, patyrė išpolį rugsėjo 11 ir tada atsirado poreikis tam tikrus dalykus pakeisti. Pradžioje e, ne viskas pasisekė JAV siekiant pakeisti praktiką, bet dabar tarsi matome, kad JAV e, tampa tarsi pasaulio policininkų ir bando susekti bet kokią teroristinę veiklą bet kur pasaulyje. Ir mes, aš nežinau, turime galvoti apie tai, kad reikia e, savo priemonių. Galbūt reikia galvoti apie proporcingas priemonės E, kurios atitiktų mūsų patiriamą pavojų. Ir apie tai taip pat reikia kalbėti. Taigi, galime galvoti, kad SWIFT leis mums parinkti ir patikrinti duomenis. Bet taip nėra. Tai yra bendrovė, kuri perduota tik, perduota tik tai pranešimus ir duomenis. Jie nerušiuoja, SWIFT nerušiuoja duomenų Ir man regis, mes pirmiausia turime pagalvoti apie programą ar priemonę, apie tai, kad kuriama priemonė būtų proporcinga apsaugos tikslams. Taip pat reikia nuspręsti, kokioje srityje mes dirbsime, kad galėtume užkirsti kelią pavojui. Nežinau, egzistuoja teisinės pagalbos dalykai, bet tos sistemos yra prevencinės, kalbame apie teroristinės veiklos prevenciją, taigi turime e, atlikti tyrimą įtariamųjų asmenų atžvilgių, bet dirbame net tik teisinėje srityje. Jeigu jūs įsivaizduoju, kad SWIFT galės e, padaryti kažką čia, tai vargu ar tai bus įmanoma. Mes turime taip pat veikti pagal pinigų plovimo prevencijos direktyvos nuostatas. Kai, bet e, kai kurios bendrovės nepatenka į direktyvos aprepti. Jos turi tam tikros informacijos ir tada reikia apsibriežti kontekstą, kuriame e, dirbame. Tai yra viena iš direktyvos sąlygų. Viena ir čia iškyla duomenų apsaugos klausimas. Jeigu kalbame apie pavyzdžiui tai, kad e, pervedama 10 tūkstančių eurų reikia pateisinimo, paaiškinimo, iš kur atsiranda tie pinigai. Gali tai būti pinigų plovimo atvejs ar bandymas finansuoti teroristinę veiklą. Ir mes būtent tose srityse turime dirbti ir tam reikia tarptautinio bendradarbiavimo ir vienodesnių taisyklių. Jeigu pasižiūrėsime į finansinių veiksmų e, tam tikrą tarnybą, ji ir dirba mm, šios srityje ir bando taikyti suderintus standartus. Mes Europoje galėtume galvoti, kaip įtraukti bendrovės kaip SWIFT į direktyvos apreipti, bet taip pat turime dirbti toliau. Jeigu pasižiūrėsime į tokią šalį kaip Ispanija, mes jau esame šį bei tą padarę, nes esame nukentėję nuo masinių teroristinių išpolių, turime įvairias struktūras, e, saugumo tarnybos, policija, teisėjai veikia mūsų šalyje e, kovos su terorizmu e, srityje. Ir finansų institucijos taip pat dirba su mano minėtomis struktūromis. O reikia galvoti, kaip padaryti panašiai ir ES lygmenyje kokią pritaikyti priemonę, kad būtų galima įdėkti tam tikrą sekimo atrankos duomenų sistemą. Bet ar reikia kita vertus eiti labai toli, ypač jeigu nėra realaus pavojaus, ar reikia sukurti tokią informaciją. Bet dabar niekas kita vertus nežino, kokia yra situacija ir mes kaip parlamentas turime prisimti atsakomybę. Ačiū, ponas Brutil. Dėkuoju, ponas pirmininkė. EPP e šešėlis pranešėjas negali atvykti šiandien į posėdį, taigi aš jo vardu kalbu. EPP mano, kad mes jau pasimokėme po to, kas įko per pastarąsias savaitės ir mėnesius. Todėl mes sveikiname e, faktą, kad komisija yra atviresnė, kur kas labiau nori bendradarbiauti su mumis kaip institucija, mes to ir tikėjomės. Mes taip pat e, džiaugiamės tuo, kad e, komisarė Melstrom atvyko pas mus ir e, kalbėjo apie dėrybų mandatą, tai yra labai teigiamas poslinkis. Dar vienas teigiamas dalykas yra toks, mes manome, jog žengėme teisingą linkme ir pripažįstame tai, kad komisija atsižvelgia į daugelį dalykų E, kuriuos yra pabrėžęs parlamentas pirmiausia savo rezoliucijoje. Tačiau e, viskas e, slepiasi detalėse ir kai galvojame apie realias politinės diskusijas, tai noriu pasakyti, kad mes kaip institucija norime padaryti skirtumą darybų rezultate rate ir labai pritariu tam, ką pasakė kolegos, pirmiausia, ponas Lambrinidis ir Sofija Intveld. Pirmiausia, dėl e, duomenų srauto perdavimo, neatskirų duomenų. E, kaip apriboti srautų mastą ar sumažinti jį? Mes kalbam apie tai, kad reiktų vengti pirmiausia tokių srautų perdavimo. Čia yra didelis e, kokybinis šuolis politinė prasme. Ir mes turime galvoti, ką kaip institucija sakome, ar norime, kad iš tikrųjų tai būtų ir pasiekta. Ir čia reikia kelti klausimą komisijai, nes mums tai yra esminis dalykas. Mes taip pat kur kas geriau jaustumės, jeigu JAV valdžios institucija institucijos bendradarbiautų su ES institucijomis kaip Europolu keičiantis informaciją, o ne e, kad būtų JAV valdžio padaryta sistema, kai JAV valdžios institucijos bendraus tiesiai su e, SWIFT. Taigi, srauto, domenų srauto klausimas yra labai aktualus ir dėkingas kolegams, kurie apie tai kalbėjo. Žalos atlyginimas dar vienas labai svarbus dalykas. Mes norėtume detaliau, kad šie klausimai būtų apibriežti jau kad anksčiau. Pirmiausia, dėl asmenų teisių, jeigu jie jaučia, kad informacija apie tuos asmenys buvo panaudota neteisėtai ir kyla klausimas, ar tie asmenys turės tokias pateisės kaip JAV piliečiai. Dar vienas dalykas e, - laikas mums labai svarbus laiko elementas. Norime, kad susitarimas būtų pasiektas kaip galima greičiau, bet iš diskusijų taip pat aišku tai, jog nenorime bet kokio susitarimo. Ir čia aš norėčiau paremti pranešėją. Noriu pasakyti, kad jos pozicija yra tokia, kurios reikia laikytis. Dar vienas dalykas e, - komisijos autoritetas. Čia iš tikrųjų kyla klausimas dėl pasitikėjimo komisija, autoriteto. Ji, komisija yra labai, turi labai daug atsakomybės dėrybose, jos vaidmo labai svarbus ir reikia siekti, kad ES atžvilgių bus pasiektas geras rezultatas. Ir čia noriu pasakyti, kad Europos parlamentas, o pirmiausia mūsų parlamentas, veiks konstruktyviai šioje srityje. Ačiū ponui Busutil. Prieš suteikiant žodį pranešėjai, norėtume išklausyti pirmininkaujančios valstybės nuomonę, jeigu ji nori dalyvauti šioje mūsų diskusijoje. Ir turi pastabų. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmininkaujantį valstybę labai susidomėjusi klausėsi diskusijos. Kai kalbame apie komitetui teiktina papildoma informacija, tai turiu pasakyti, kad TBR ministrų taryba vasarį savo posėdėje dauguma balsų pritarė, kad reikalinga sudaryti, kaip galima greičiau, naują susitarimą, atsižvelgiant į naujas aplinkybės. Nebejotina, kad Tai yra mūsų bendras tikslas, kurio sieksime dirbdami kartu, turiu galvoje komisiją, tarybą ir parlamentą. Kovo 24 buvo patvirtinta, kad reikia imtis darbo ir pirmininkaujantį valstybę jau ėmėsi reikalingų žingsnių, kad būtų patvirtinti įgaliojimai komisijos rekomendacijų pagrindų taryboje ir Europos parlamente. Aišku, problemų yra. Kai kurias iš jų jūs čia aptarėte ir mes pasižymėjome visas tas problemas. Kita vertus turime pripažinti, kad padėtis gerėja ir todėl pirmininkauti valstybė mano, kad mes turėtume dirbti toliau, tvirtinti komisijos įgaliojimus Kaip jau minėjau, pasižymėjau visus disku, šios diskusijos metu iškeltus klausimus. Esame savo iškėlę tikslą, kurio akivaizdu sieksime. Bet visiškai akivaizdu, kad mums reikalingos absoliučios garantijos ir kad dėrybų rezultatas turi tenkinti visas su šio procesu susijusias institucijas. Tie galėčiau dabar pasakyti. Bet, kaip jau minėjau, ir tai mano galva yra svarbiausia, labai svarbu atidžiai įsiklausyti, ką sako Europos parlamentas, nes Europos parlamento tui tenka atitinkamus funkcijos, kaip ir kitoms institucijoms šiuose dėrybose. Na kągi, dabar suteiksiu žodį šiandien pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, galiu tik tai pažymėti, kad Europos komisijai reikia daryti skirtumą tarp esminių politinių sprendimų, dėl kurių galutinį žodį taria ES komisija, taryba ir kitos institucijos, bet ne JAV pareigūnai. Ir kitas dalykas, kad nebejotinai mums reikia vengti įtampos santykiuose su JAV, todėl būtina atkruopšiai laikytis proporcingumo principo Negalima aklai ratifikuoti dokumento. Jame turi būti tinkamai sureglamentuojami asmens duomenų apsaugos klausimai ir turime numatyti, kad už pažeidimą ES turės teisę nutraukti, vienašališkai pasitraukti iš susitarimo. Bet netgi, kai mes kalbame apie šiuos naujus, naująjį susitarimą, mes faktiškai kalbame apie 90 milijonų įrašų kuriais būtų keičiamasi vos ne kas mėnesį. Taigi, jeigu mes kalbame apie visos rauto, duomenų srauto perdavimą, tai tada reikia galvoti apie tai, kad turi būti aišku, kokiam tikslui tai daroma ir koks yra tokio duomenų perdavimo rezultatas. Taigi, srauto duomenų perdavimas vis dar išlieka aktualių ir labai sudėtingų klausimų. Nebejotinai, kad mes um, savo dalį, savo kovos su terorizmu patikime išorės jėgai šiuo atveju JAV. Aš suprantu, kad mus riboja laikas, bet kita vertus taip pat galvoju, jog ne bus taip jau lengva per artimiausias savaitės susitarti ir taryboje. Nepamirškite, kad ES piliečiai turi lygiai tokias pačias teisės, kaip ir amerikiečiai savo šalyje. Ir mes turime galvoti apie tas teisės, turime žinoti, kokios apie kokias europiečių teisės kalbama šio susitarimo atveju. Ir toks susitarimas nebejotinai turi užtikrinti ir teisminį procesą, e, žalos atlyginimo teisminį procesą ir kitus dalykus. Taigi šiuo atveju turime galvoti ir apibriežti aiškiai, konkrečiai mūsų piliečių teisės. Ačiū, ponas Vol. Ačiū už jūsų pastabas, už komentarus ir pabandysiu sureaguoti kaip galima trumpiau. Dėl pardavimo, aišku, galutinių atsakymų į kai kuriuos iškeltus klausimus nežinosime tol, kol nebus patvirtintas mūsų mandatas, kol nebus sėkmingai tikimės baigtos dėrybos ir kol nebus pritarta tam, ką mes ketiname daryti. Todėl šiame etape numatyti visus dėrybų aspektus yra neįmanoma. Toliau, nebejotinai mes atsižvelgsime į diskusijas, kurios vyksta čia ir taryboje ir dėrėsimės jūsų nurodytų klausimų pagrindų. Nebejotinai, kad kai tik tai galėsime, pateiksime jums susitarimo projekto tekstą kuriam tikimės jūs pritarsite. Ypač atsižvelgiant į mūsų diskursą šią temą, kuris vyksta jau kurį laiką. Ir atsižvelgiant į mūsų pamatinės pozicijas ir požiūrį. Aišku, tai bus naujos dėrybos, kurios bus kurios vyks remiantis jau visiškai nauja ES sutartimi Akivaizdu, kad JAF administracija irgi veiks kitaip, tikėkime, teigiamai. Mūsų galva yra du labai svarbus aspektai. Pirmiausia, komisija dėrėsis ES vardu. Tai yra naujas dalykas, anksčiau to nebuvo. Aš nenoriu sumenkinti pirmininkaujančios šalies vaidmens, bet anksčiau dėl tokių susitarimų dėrėdavosi taryba padedant komisijai. Nenorėčiau savęs iškelti, nes jūs e, netikėsite, kad mes ten prisidėjome daug ar mažai. Bet dabar yra naujos aplinkybės ir tai yra komisijos darbas. Nepamirškite, komisija irgi yra naujos sudėties. Ir mes labai aiškiai jau esame pasisakę šiais klausimais. Kitas dalykas, kad Europos parlamentas taip pat dalyvau šiame procese. Anksčiau to nebuvo. Dabar, pagal Lisabonos sutartį, parlamentas turi teisę savalaikiai gauti informaciją ir atitinkamai pritarti arba nepritarti tam, kas siūloma susitarime. Nebijotinai yra atitinkamas institucinis mechanizmas, kuris leis jūs informuota Nereikia, aišku, pamiršti, kad ir praeitie mes atsižvelgdavome Europos parlamento nuomonę. Taigi Europos parlamento poveikis visam šiam reikalui dabar yra didžiulis. Ir nepriklausomai nuo to, ar galiausiai jūs pritarsite ar nepritarsite susitarimui, jūsų gale didelė, o iš mūsų pusės būtų kvaila renkti tokį susitarimą, kuri būtų, kuriame nebūtų atsižvelgta į Europos parlamento poziciją. Aš sakiau, dėrybos bus sudėtingos. Dėl to neverta net diskutuoti. Bet aš taip pat manau, kad galų gale mes nusipelnysime ir jūsų pasitikėjimo mumis kaip ES vyriausiaisiais dėrybininkais. Ir dar vienas dalykas, ne dėl polemikos. Aš pasakysiu, kad mes tikrai neperdodame kovos su terorizmu trečiai šaliai. Kova su terorizmu šiandieną yra visa sudėtinga pasaulinė sistema. Mes kai ką darome patys, kai ką darome kitų labui. Lygiai taip pat ir mūsų partneriai elgesi. Taip, mes neturime tokios TFTP sistemos. Tiesa, kad rugsėjo 11. 11 tragiški įvykiai įvyko Jungtinėse valstijose. Bet kita vertus, terorizmas padarė nemažai žalos ir Europai. Žuvo ir daug mūsų piliečių. Ir apie tai jūs mums priminėte ką tik tai. Bet aš manau, būtų šiek tiek nesažininga šiuo atveju kalbėti apie tai, kad mes kovą su terorizmu patikime kitiems. Amerikiečiai daro savo darbą, o kai kalbame apie informaciją, tai čia persipina labai daug plotmių ir teisės saugos institucijos, teisminės institucijos ir kitos institucijos. Ir todėl mes tarpusavėje ES dalyjamės informaciją ir lygiai taip pat pasikeitimas informacija išlieka labai aktualus ir globalių mastų, kai kalbame apie kovą su terorizmu. Toliau konkretus jūsų užduoti klausimai. Ponui Albrechtui, dėl penkių metų saugojimo laikotarpio. Mes tokį laikotarpį numatėme, nes lygiai toks laikotarpis numatytas ir teisės aktuose reglamentuojančiose kovą su pinigų plovimu. Mūsų galva tai visai pagristas laiko tarpsnis, atsižvelgiant į jau sukauptą patirtį, kuri rodo, kiek ilgai informacija gali būti naudinga kovojant su terorizmu. Ir nebejotinai, kad šiuo atveju dėl terminų mes dėrėsimės kietai, kad būtų užtikrinta, jog informacija bus saugoma tik tai ta, kurios absoliučiai reikia. Kita vertus, <clears throat> yra nacionalinių teismų sprendimai, yra Europos teisingumo teismo sprendimai ir mes į tai irgi atsižvelgsime. Ir manau, kad kai pradėsime dėrybas ir kai atsiūsime jums susitarimo projektą, tai nebejotinai tas projektas išvysdieno šviesą tik tuo atveju, jeigu bus laikomasi visų žmogaus teisų apsaugos taisyklių. Toliau dėl geros valios. Reikia jos tikėtis. Parlamentas yra naujos sudėties, parlamentas yra mūsų rėmėjas ir komisija naujos sudėties ir todėl mes galėsime tarsi naujai pažvelgti į dėrybas, jo lab, kad yra pasikeitusios rimtai aplinkybės. Ir aš manau, kad Vašingtonas tai supras dėl duomenų srauto perdavimo. Keletas komiteto narių apie tai kalbėjo ir akivaizdu, kad šis klausimas yra vienas sudėtingiausių. Aišku, Junktinės valstijos gal ir galėtų pasakyti, kad jas domina tik tokia ir tokia, o ne kitokia informacija, kad jos domina informacija apie vieną konkretų asmenį. Ir tai būtų ta adata šieno kupėtoj. Bet kitas dalykas, kai sistema yra sukurta taip ir aš kalbu apie sistemą, tai yra SWIFT, e, TFTP programą ir kita, tai šios sistemos neleidžia pakolkas atskirti adatos nuo šieno kupitos. Yra tas techninis elementas. Lygiai tokia problema yra ir keleivių įrašų duomenų perdavimo atveju. Taigi mums reikės dėrėtis dėl perdodamo duomenų kiekio. Kitas dalykas, kaip apibrėšime tą kiekį. Ir ar, pavyzdžiui, mes um, remsimės duomenų išsaugojimo sprendimu, kuriam beje pritarė ir parlamentas. Tai yra, kad perduoti duomenis, kurie perdodami tam tikrų tikslų, yra saugomi tam tikrą laiką. Taip sistema veikia iki šiol. Ir aš norėčiau, kad būtume, gerai suprastume vieni kitus. Aišku, gal galima teoriniu būdu galvoti, jog Adatą šieno kopitoje įmanoma surasti, tiksliau atskirti nuo šieno kopitos. Bet mums šis klausimas tikrai bus sudėtingas ir mes iš savo pusės bandysime bent jau apriboti perdodamų duomenų srautą iki reikalingo minimumo, kad mūsų žmonas žinotų, jog jų duomenys yra saugus. Ir tuo pačiu, kad jų duomenys nebūtų naudojami kokiems nors kitiems tikslams. Dar vienas dalykas, kad visi tie duomenų srautai turi būti neprieinami jokiems kitiems tikslams, išskyrus konkrečiam tyrimui. Tam, kad nebūtų padaryta žala. Dar vienas klausimas. O kas bus saugoma JAV tarnybinėse stotise, serveriuose? Taip yra tokia tarnybinė stotis, kurioje saugoma Šiaurės Amerikos informacija, yra europinė tarnybinė stotis. Taigi, yra trečiųjų šalių duomenis. Ir pavyzdžiui, Mauritanijos, Mauritanija gali nutarti, kad jinai talpina duomenis Europoje ar Junktinėse Amerikos valstijose. Beje, turiu pasakyti, kad labai daug duomenų yra saugoma Europoje esančiose tarnybinėse stotyse, o ne Amerikoje. Ir čia jau atsiranda kita problema. Jūs taip pat kalbėjote apie prievolę gauti iš ankstinį sutikimą perduoti trečiosioms šalims duomenis, kurie saugomi duomenų bazėje pagal TFTP programą. Sutinku su jumis. Manau, dėrybos dėl to tikrai nebus lengvos, bet sutinku. Iš tiesų, dauguma atvejų TFTP duomenis nėra saugomi absoliučiai atskirai, jie papildomi kitais įrašais priklausomai nuo atliekamo tyrimo vieno ar kitos mens atžvilgių. Ir būtent tie papildomi duomenės pagal tarptautinį bendradarbiavimą kovos su terorizmo srityje ir pagal bendradarbiavimą tarp slaptųjų tarnybų ar žvalgybos tarnybų yra perdodami trečiosiams šalims, gali būti perdodami trečiosiams šalims. Susidaro tokia kiaušinienė. Ir nepriklausomai nuo to, kieno yra kiaušinė, kieno yra druska, visa tai saugoma TFTP duomenų bazėje dėl iš ankstinio sutikimo, pavyzdžiui, kurį turėtų suteikti Europos Sąjunga. Tai yra įprasinė tarptautinė praktika, bet kai kalbame apie kovą su terorizmu, aš vėlgi šią teorinių lygių tik tai mastau, nes tas klausimas dėrybose bus atskirai svarstomas ir tada jau konkrečiai galėsime jums pasakyti. Pone Zipul, noriu pasakyti, kad taip, mes gerai suprantame, kad turi būti perdodama kaip galima mažiau duomenų. Ir toks yra ir komisijos tikslas. Mes ketiname dėl tokių dalykų dėrėtis ir tikiu, kad jūs busite patenkinti mūsų dėrybų rezultatais. Nebejotina, kad proporcingumo principo bus privalu absoliučiai laikytis. Tai yra pagrindų pagrindas. Ir aš manau, kad tie, kurie tvirtins mūsų įgaliojimus, suvokia, jog informacijos teikimas yra absoliučiai būtinas, jeigu mes kalbame apie teisės viršinybę. Todėl tikrai mes neketiname parlamentui pateikti jokių nuostatų, kurios parlamento nuomonė būtų neproporcingos. Ponui Busutilai, noriu taip pat pasakyti, kad mes išmokome savo pamoką. Taip, svarbiausi dalykai paprastai glūdi smulkmenose detalėse, o jų bus daug galutinėme susitarime. Bet iš mūsų pusės mes net nebejojame, kad svarbiausias dalykas bus susitarti dėl visos virtinės detalių. Jūs sakėte, kad norėtumėte daug išsamesnio žalos atlyginimo reglamentavimo ir kad laiko terminai labai svarbus dalykas, bet uh, neturime sparčiai dirbti vien tik tai galvodami apie terminus. Ir jūs esate teisūs. Mūsų išeitinė pozicija yra aiški. Būtent, europiečių teisės yra lygiai tokios pačios kaip amerikiečių teisės ir pamatinės Europos piliečių teisės ir laisvės yra principinis dalykas, dėl šitų dalykų mes nesidėrėsime. Jokiomis aplinkybėmis, nes mes nebandome čia daryti kažkokių mainų. Ir mes primiktinai laikysimės nuostatos, kad žmonės turi turėti teisę teikti apeliacijas teismui ir apskūsti tai, kas buvo padaryta jų atžvilgių. Nežinau, kaip jungtinės valstijos tai pažiūrės, bet manau, kad amerikiečiai nebejoja, kad šis klausimas turės būti išspręstas. Ir išspręstas teisingai. mes iš savo pusės neketiname keisti savo teisės akto ir tikimės, kad mūsų JAV partneriai supras tai bei suteiks galimybę pasinaudoti JAV teisminę sistemą europiečiams, tai yra apskūsti europiečiams įprastinę tvarką tuos veiksmus, kurie padaryti jų atžvilgiu. Turiu galvoje juos mens duomenų tvarkymą. Labai atsiprašau, kad tiek ilgai kalbėjau, bet pasistengiau atsakyti pačius svarbiausius klausimus. Jo lab, kad mes esame kelio pradžioje ir dirbti turėsime naujomis aplinkybėmis. Tai yra, vadovaudamiesi Lisabonos sutartimi. Ir labai čiugu, kad parlamentas teikia aiškius nurodymus ir tikimės, kad jūs patvirtinsite, pritarsite mūsų įgaliojimams ir kad galtinis dėrybų rezultatas jūs patenkins. O pasitikėjimas absoliučiai svarbus. Ačiū. And... Ačiū ponai Folai už pateiktą informaciją, už jūsų pasiryžimą ir norą bendradarbiauti. Ponas Albrechtas, turiu trumpą klausimėlį. Mums čia komitete norėčiau kreiptis greičiausia į teisės tarnybą. Ar mes galim prašyti Europos teisingumo teismo e, nuomonės dėl būtent e, dėrybinių, tai yra dėl būtent e, sutarčių nuostatų išplėtimo šiuo atveju. Tai kaži ar šiaip jau lau, vertėtų laukti iki dėrybų pabaigos, tai yra, kad tada vėl kreiptumėmės teisingumo teismą uh, nuomonės dėl konstitucinių šito klausimo aspektų. Ar yra tokia galimybė kreiptis į Teisingumo teismą, nes, nes šiaip ar taip tikrai laiko nebedaug, priešingų atveju mes tada paskutinę akimirką turėtume skubėti. Nes man atrodo labai svarbu šiuo atveju tikrai išlaikyti, apsaugoti konstitucinę šito klausimo konstitucinį pagrindą. Taip, mes šitą klausimą pasižymėjom pono Albrechto klausimo. Taip iš ties e, šio klausimo yra teisinis pagrindas 218 straipsnio 11 punktas, tad mes e, iš teisės tarnybos pono Beilo nuomonę e, tada išklausykim, galbūt galėtumėt pakomentuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, jūs jau paminėjot, sutartyje yra konkreti nuostata, o konkrečiai 218 straipsnis 11 dalis, pagal kurią Europos parlamentas gali kreiptis į Europos teisingumo teismą, prašyti šio pateikti nuomonę dėl e, numatomo susitarimo kuris dabar jau bus daromas pagal Lisabonos sutartį. O šiuo atveju išties jau yra numatytas toks susitarimas ir precedentų teisėje yra atvejis toks užfiksuotas. Tad galiu savo tarnybos vardu pasakyti, kad tikrai neturėtų iškilti sunkumų dabar jau parlamentui kreiptis į Europos teisingumo teismą, prašyti nuomonės dėl būtent šito numatomo susitarimo uh, susitarimo e, teisinių aspektų. Bet ir tai yra tokia galimybė, teisinis pagrindas yra sutartyje ir tokiu atveju parlamentas, bet kokia valstybė narė ar net ir komisija gali kreiptis į teismą tokios nuomonės. Ačiū už jūsų komentarą, ačiū už patarimą, mes jau mes pasižymėjom, tad kok, dabar jau ir išsprendėm, aptarėm šitos klausimus, kurie buvo numatyti mūsų rytinėje sesijoje. O dabar siūlyčiau už tai, ką koordinatoriai, kad pasiliktų salėje. Ir tada toliau galėtume pradėti uždarą posėdį, koordinatorių posėdį. Pirmiausia, e, ponas Folas praneša apie transatlantinio dialogo klausimus, po to kiti klausimai bus aptariami. O tada jau po pietų vėl sugrįšime į salę, į salę 14 val. 30, 30 minučių, tai yra, kai vyks plenarinė sesija, kurioje taryba atsiskaitinės uh, parlamentui. Tad mūsų, o darbą pratesim savo komitete 14 val. 30 min. toje pačioje salėje. Ačiū.